Žinoma, kitas bendros žemės ūkios politikos finansavimo periodas prasideda e, 15 metais ir 14 metai bus perinamojo pobūdžio ir tas susitarimas, kuris bus priimtas, pradės galioti jau kitais metais ir todėl mes turime įsivaizduoti labai gerai, kokias pasiekmes to taupimo bus kaimo plėtrai. Dėkoju. Aš panašų klausimą norėjau pateikti kaip ir kolega, tačiau pirmiausia, norėčiau padėkoti Anei Hensen už pateiktą informaciją apie darybas. Tačiau šitą klausimą nežinia, ar pavyks išspręsti kitais metais. 2014 metais atrodo bus pratestas finansavimas, koks buvo 13 metais, tačiau sumažinus dalį lėšų. Taigi e, bendryje nėra tas bankomatas, iš kurio galima pasiimti pinigų tiek, kiek pageidauji. Tokios minties seniai reikėjo atsisakyti. Aš jai nepritariu. Plenarnėje sesijoje diskusijų metu dalyvaujant komisarui Čiolas buvo pasakyta, kad lėšos žemės ūkiui iš tikrųjų turės būti mažinamos. Kas mano, kad trūkstant lėšų galima tas lėšas nugrypti nuo žemės ūkio finansavimo, manyčiau, tas yra neteisus. Jeigu reikia naujų tarnybų, reikalingos kas papildomas finansavimas, tačiau tai nereiškia, kad tas finansavimas turėtų būti nugvelbtas nuo bendrosios žemės ūkio politikos, pavyzdžiui, naujojo išorės veiksmų tarnyba plečia savo personalą, didina uh, biurų skaičių ir sąskaitos tiesiog didėja ir manoma, kad iš žemės ūkio finansavimo fondų galima paimti tą trūkstamą dalį lėšų, tačiau kita vertus žemės ūkis taip pat nėra pakankamai finansuojamas, taigi jeigu įkuriama nauja tarnyba, visada yra linkstama e, sumažinti finansavimą žemės ūkiui. Tai yra netoleruotina. Mūsų komitetas turi labai akilai stebėti situaciją ir labai atmesti visus pasiūlymus, kurių įgyvendinimui prireiks lėšų iš žemės ūkio finansavimo fondų. Aš pritariu George Line dėl to, kad reikia mąstyti apie 2013 metų finansavimą, kadangi tai bus pereinamieji metai, kuriais galios ankstesnės bendrosios žemės ūkio finansavimo politikos nuostatos. Labai svarbu išplaškyti ūkininkų abejones dėl finansavimo 2013 metais, kadangi jie turi investuoti, planuoti į priekį ir ilgainiui. Dabar aš norėčiau suteikti dar kartą kolegiai Jensin žodį, kol kiti kolegos paprašys žodžių. Ana. Yes, thank you very much. Labai dėkoju. Kai kurie e, klausimai, e, kai kurios klausimus komisija turėtų atsakyti, bet e, manau visų pirma, jeigu mes kalbėsim tikrumas, netikrumas. Jeigu nėra sutarimo ir na, mums paliktos 13 metų lubos, 13 metų apribojimai, tai tas vieningos išmokos schema yra vienintelis tikra, užtikrintas dalykas, nes ten pinigai vis dar bus mokami ūkininkams. Tai ta prasme yra daugiau tikrumo, bet žinoma mes matome jau iš diskusijų dėl finansinės drausmės ir naujų apribojimų kad iš tikrųjų yra tam tikras netikrumas. Pone Silvestris e, paminėjo, kad bendroji žemės ūkio politika yra tokia kaip e, melžima karvė. Ir čia šio, bent jau šio, šio programavimo laikotarpio tai yra taip. Priežastis tam yra tai, kad kai E, DFP buvo rengiama 7-13 metams. Tai buvo, e, kaip sako, nakties vidury. Padaryta taip, kad buvo per daug pinigų iš, iš pradžių, programavimo laikotarpio pradžioje, o paskui jis pradėjo trūkti ir nebeužteko e, realiems poreikiams. Mes žinome, kad tai buvo ir šiame, šiame komitete vyko diskusijos ir buvo kalbama apie finansinę drausmę kadangi Martinas, kad, kadangi ta riba tapo labai labai siaura. Taigi mes dabar turim tiesiog sumažinti biudžetą žemės ūkio politikai ir skirti kit, kitiems kit, dalykams, man galileo, užsienio reikalams ir taip toliau. Bet e, šioje, šiame naujame programavimo laikotarpėje taip nebus. Mes artėjame tokį etapą ir manau, kad tai yra šio komiteto užduotis apginti jį. Mes artėjame prie tokio e, laikotarpio, kur e, tikrai skirtos lėšos žemės ūkio politikai yra labai tiksliai apibrieštos, tai reikia aiškiai pasakyti, kad e, tai tikrai ne, ne, ne, nėra tokia vieta, kur čia galim rasti pinigų. Taigi mums tikrai apskritai reikalingas lankstumas, bet šitas lankstumas turėtų būti toks, kad tai, kas neišleista, gali būti, galėtų būti išleista kitur, kitose srityse. Kalbėsim apie situaciją, kai e, finansų drausmės klausimas bus esminis dalykas ir todėl aš manau, kad komisija turėtų atsakyti, kaip jie spręs šitą dalyką. Bet manau, kad tai tikrai bus klausimas, kur šis komitetas turės išsakyti savo nuomonę labai aiškiai. Sutinku su tuo, kas buvo paminėta, ką minėjo jūsų pranešėjas, Taip pat ir klausimas dėl pakankamų išmokų. Tai yra klausimas, labai, tai yra klausimas, kuris yra regionų komiteto e, dalykas, bet atsižvelgiant į žemės ūkio plėtrą, tikrai labai svarbu, kad mes turėtume pakankamai pinigų užtikrinti išmokas. Labai dėkuoju už tai, ką jūs paminėjote, ką pabrėžėte, aš tikrai pasižymėsiu ir aš norėčiau žinoti, kaip komisija užtikrins finansinę drausmę. Dėkuoju. Grazie ancora Anna. Ci ha raggiunto Ester Delange che... Ačiū dar kartą. Tik norėjau e, Vienas, dar vienas kolega, prašau žodžio. Ačiū. Taip pat atsiprašau pranešėjus, kad pavėlavau. Nors aš e, krikščionė demokratė, bet negaliu persikelti per erdvę ir laiką. Taigi aš turiu bėgti iš vieno susitikimo į kitą. Ir Jūs, aš norėjau dar štai ką pridurti prie tų klausimų, ką jūs kalbėjote. Yra keletas labai specifinių klausimų. Aišku, pranešė paminėjo e, bandomosius projektus ir parengiamosius veiksmus. Manau, kad tradiciškai šitam komitetui svarbu yra tai, kad mes pakankamai spaustume komisiją, kalbant e, apie, apie kaštus ir išlaidas. Šitas procesas jau trunka ilgai ir klausimas tampa vis svarbesnis - gauti daugiau informacijos iš sistemos, kuri egzistuoja, bet daugiausia dėmesio skiria kainoms, žemės ūkio kainoms ir e, e, supermarketų kainoms, bet ne, ne, ne tam, kas vyksta tarp ūkio ir supermarketo. O tas procesas tarp šitų abiejų vietų yra labai svarbus. Ir vakar, kalbant apie nesažininkas praktikas, kurios gali atsirasti pardavimų sektoriuje ir ankštesnėje gradinės dalyje, e, maisto gamybos grandinėje, tai tikrai reikia imtis, imtis žygių. Ir antrasis klausimas, ką norėjau čia pridėti, tai e, siūlyčiau, kaip ir prieš porą metų, e, pateikti pakeitimą, šiek tiek padidinti biudžetą maisto ir veterinarijos tarnyboje vyko skandalas su jautina arba arkliena, kuri buvo paženklinta kaip jautina ir taip pat tai po kitų klausimų e, maisto tiekimo srityje ir aplinkos saugos komitetas nusprendė parengti tą skaitą pranešimą savo iniciatyvą, nes mums sudaro įspūdis, kad yra daug e, tokio maisto produktų klastojimo atveju. Ir čia ar jau tokia struktūrinė gairė ar ne, bet tikrai tokių atvejų yra per daug. Tai reikia tikrai bandyti e, rasti pinigus, kai šiek tiek padidinti maisto veterinarijos tarnybos biudžetą kad žmonės galėtų atsitraukti nuo, nuo darbo stalo ir atlikti patikrinimus valstybėse narėse, bendrovėse, kur turėtų būti pranešimai nepranešus, patikrinimai nepranešus iš anksto. Ir e, šitas padidinimą galima užtikrinti sutaupę šiek tiek kitose agentūrose. Žinau, kad galima rasti pinigų kažkur, o nemanyti, kad pinigų kažkur yra, bet e, atsižvelginti tai, kad yra vis daug maisto produktų klastojimo pavyzdžių, tai reikia tai daryti. Ir tas pirminis sektorius dažnai yra nekaltas dėl tų sukčiavimo atvejų, kurie vyksta e, vėliau maisto gamybos grandinėje. Tai būtų du klausimai ir dar viena pastaba. Manau, kad šį kartą Europos komisija norės pinigų, nes, kai buvo, aš pateikiau savo pasiūlymą prieš porą metų, komisija sakė ne e, gerai, kad siūlo biudžete, parlament, kad parlamentas skiria, e, siūlo biudžeto padidinimą maisto veterinarijos tarnybai, bet mes nenorime. Ir jeigu jie sako, kad nenori, tai mums susidaro įspūdis, kad jūs nenori didinti kontrolės. Ir jums labai gerai pasakyti, kad yra Europos teisės aktai, tačiau kontrolę turi atlikti vien tik valstybės narės. Na tai nerimtas požiūris, nes tai e, tiesiog silpnina tai mūsų veiklą Europos lygmenių, juk mes mm, leidžiam Europinius įstatymus tai ir niekas jų nekontroliuoja mm, Europos lygmenių, tai mes greunam save. Aš manau, kad komisija tai žiūrės šiek tiek rimčiau, negu žiūrėjo prieš penkis metus ir kad tikrai norės, kad būtų skirta pinigų didinti, stiprinti kontrolį Europinius lygmenių. Dėkoju. Bene, grazie Estere, se non ci sono altri interventi. Ačiū. Nematau, kad kas nors norėtų dar pasisakyti. Tada suteiksiu žodį Žemės ūkio generaliniam direktoratui. Kristina Borchman dalyvauja e, mūsų posėdį kaip tik, o tada panai Dančilas teiks tą žodį. Ačiū, e, ponė pirmininkė. Aš e, jums leidus pasakysiu dėl finansinės drausmės kelias techninės pastabas teisingai, kad e, bendros žemės ūkio politikos e, pasiūlymas, e, ir, kuris yra pagristas daugiamės finansinės perspektyvos, pasiūlymų kaip tik tai aiškiai parodė, kad būtina taikyti finansinės drausmės nuostatas. Leiskite man pasakyti Jums, kad šita laikinoji nuostata, dėl kurios susitarė parlamentas ir taryba dėl tiesioginių išmokų, kuris kuri bus taikoma e, kalendoriniams 2013 metams, e, jisai bus taikomas ir 2014 metams. <clears throat> ir kaip tik tai dabar e, vyksta diskusijos dėl šios nuostatos taikymo. Komisija E, kovo 31 dieną, tai yra kitą savaitę, turi pasiūlyti jums ir tarybai finansinės drausmės nuostatas, kurios turėtų būti taikomas 2014 metų biudžetui. Komisija, kaip tik tai rengė šitą pasiūlymą, tai yra tie galiu pasakyti, tačiau bet kokią atveju kitą savaitę jūs gausite tą pasiūlymą, nes, nes galtinis e, laikotarpis yra būtent e, kovo 31 diena. Ir <clears throat> parlamentas kaip tik tai birželio 30 dieną, kaip tik turi patvirtinti šitos finansinės trusmės, kaip tik tai nuostos. A, tai būtent lygį šios finansinės drausmės taikymo. Ir į tai išvelgsime, žinoma, nustatydami išlaidas žemės ūkio srityje ir komisija. Kaip tik tai E, pasiūlo e, tą, e, tą kvotą būtent, o taryba turi teisę keisti ją, mažinti arba didinti. Ir gruodžio pirmą dieną, kai mes tik tai taikysime tiesioginės išmokas, tai būtent jinai turi būti jau nustatyta šitą kvotą. Ir valstybės narės ir <clears throat> ūkininkai tik turi žinoti tuo laiku, kokia bus ta kvota. Taigi, tai vis tai atsispindės artimiausiame laiku, atimiausiu laiku jums patiktame po pasiūlymą ir mes galėsime apie tai padiskutuoti. Ačiū. Jeigu nėra daugiau pasisakančiųjų, tada e, poniai Dančelai suteiksiu dar žodį. Că avem nevoie de mai multe certitudini. Aš labai atidžiai išsiklausiau tai, ką kolegos kalbėjo ir um, išvada yra, aiškiai, reikia užtikinti didesnį tikrumą ir mes taip pat, taip pat suprantame ir taip tą faktą, kad pagrindinis dalykas tai turėtų būti tai, kad atsižvelgti į visus, e, visus pasiūlymus, kurie, kurie kalba apie biudžetą sumažinimą. Mūsų komisija tikrai turėtų ginti savo tikslus. Labai sąžininkai, labai tvirtai ir ta prasme mes turime užtikrinti ryšį tarp biudžeto, žemės tokio e, komiteto biudžeto ir bendro ES biudžeto. Giorgio, chi la parola? Prego, George Lyon. George, George Lyon. Norėčiau, kad būtų patikslinta, kad komisija patikslintų. Jūs kalbėjote apie tai, kad finansinė drausmė bus taikoma šiais metais, tačiau kaip tai atrodys praktikoje 3-4 procentų mažinimas e, bus taikomas ir tiesioginių išmokų eilutai ir kaip tai paveiks tą istorinę skirstimo sistemą. Bet ką tai reiškia tie 3 procentai? Ar 3 procentai bus taikomi visiems? Grazie Giorgio, ridò la parola alla Commissione. Dėkuoju Giorgio, Komisija Kristina. Ačiū pirmininkė. Ką ketina komisija daryti įgyvendinama finansinių išmokų, dėlesnių išmokų reglamentą? tiesiog bus taikomas vienodas procentas. Kitas dalykas, ar tą patį procentą valstybės narės darys tą patį, kai jos apskaičiuos išmokas konkretiems ūkininkams. Tačiau kol kas komisija dar nepriėmė šitą sprendimą, planuoja tai padaryti kitą savaitę. Marėt Beginės, praigo Marėt. Beginės, taip pat norėčiau, kad paaiškintumėte. šitas mažinimas atrodys bus taikomas visiems ūkininkams nepriklausomai nuo jų ūkio dydžio. Ar tai reikštų, kad bus daromas koks nors skirtimas tarp mažų ir didelių ūkių? Šio pasiūlymo detalės bus suformuluotos kitą savaitę. 2003 metais, vykdant reformą, komisija buvo nusprendusi, kad 5000 also... franšizė bus taikoma ir šiuo metu, kai bus vykdomas finansinės drausmės e, režimas 2008 metais komisija taip pat buvo pasiūlusi 5000 eurų uh, ribą. Bene, colleghi, se non ci sono Gerbiami kolegos, jeigu daugiau niekas nepagėdauja kalbėti, galime baigti komiteto posėdį. Norėčiau priminti, kad kitą savaitę susitiksime 25 kovą mūsų komiteto posėdėje. Ir tada mes pratesime koordinatorių posėdį, kurį šiandien ryte turėjome sustabdyti. Taigi baigiame posėdį.